pasakyti. Džiaugiamės matydami salėje delegaciją iš Šveicarijos, kuri atvyko mūsų aplankyti, e, nacionalinė taryba, e, nacionalinės tarybos atstovai yra čia. Sveikinu poną Valsą ir jo vadovavimą delegaciją. Sveikinu taip pat Šveicarijos federalinių rūmų atstovus. Daugelis kolegų iš vairių komitetų susitiko su mūsų bičiuliais iš Šveicarijos, aptarėme e, santykių ateitį tarp Šveicarijos ir Europos Sąjungos. <clears throat> Tikimės, kad galėsime dar ne kartą su Jums apie tai padiskutuoti, taigi sveikiname dar kartą atvykusius ir dėkojame Jums už vizitą. O dabar pereikime prie balsavimo. Pradėsime nuo pono Grobačių pranešimų.